Dear colleagues, we will start our FAM committee meeting. Brangus kolegos, pradėsime posėdį moterų komiteto. Pirmiausia, patvirtinsime darbo tvarkę. Jeigu komentarų nėra, tuomet e, darbo tvarkė tvirtinama. Trečias darbo tvarkės klausimas yra posėdžių protokolų tvirtinimas. 27 e, 3 rugsėjo ir 27 rugsėjo vyko posėdžiai, komentarų nėra. Ketvirtas pirmininkės pranešimai. E, koordinatoriai nusprendė 8 dieną e, e, imtis rezoliucijos moterų vaidmens radikalizacijoje.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 Uh, uh, point 5 on the agenda, vote establishing. Penktas klausimas. Teisų ir vertybių programos nustatymas. Balsuosime. Pranešėjas yra ponas Sirpapieti Kainen. Priimsime nuomonės projektą. Dabar pradėsime nuo 54 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtinta. 55. Kas už? Taip. Aš girdėjau 55 pirmiausia, bet buvo 54. Gal galėtumėm padėti iš naujo, pradėti iš naujo. Gerai, pradėsime nuo pradžių. 54. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 55. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 56 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 57 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 66 už, prieš, susilaiko, atmesta. 59 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 50. Gerai, dabar šeštas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Septintas ir aštuntas kompromisai. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 72 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. Turbūt reikėtų pasitikrinti dėl 72, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Septyniasdešimt penktas kas už, prieš susilaiko patvirtinta.

Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Devyniasdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 94 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. 95 už prieš susilaiko patvirtinta. 97 ir 96 už prieš susilaiko atmesta. 98 už prieš susilaiko patvirtinta. 99 už, prieš susilaiko patvirtinta, šimtasis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, dvyliktas kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 104 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta 13 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 109 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. 110 ir 111 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia patikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 112 pakeitimas kas už. E, komentaras iš salės dėja išjungtas mikrofonas ir vertėjai ne, nieko negirdi. No, no. If, uh, yes, yeah. Not, it's impossible, but yeah. Uh, amendment 112. 112. Už, prieš, susilaiko patvirtinta. 113. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 114. Už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Penkioliktas už prieš susilaiko patvirtinta. Šešioliktas už prieš susilaiko patvirtinta. Aštuonioliktas už prieš susilaiko atmesta. Devynioliktas už prieš susilaiko patvirtinta 20 už prieš susilaiko patvirtinta 21 už prieš susilaiko atmesta 22 už prieš susilaiko patvirtinta 23 už prieš susilaiko atmesta 24 už prieš susilaiko atmesta. Antras kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 32 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. 28 atsiprašau, atkrinta 28. Taigi trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 38. Už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 41. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 42. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 44 už, prieš, susilaiko atmesta. 43 už, prieš, susilaiko patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 50 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 51 dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 52 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ketvirtas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 53 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. O dabar balsuosime dėl visos nuomonės su pakeitimais. Elektroninis balsavimas pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Dėkoju pranešėjui ir visiems šešėliniams pranešėjams. Toliau pagal darbo tvarkę dirbsime. Šeštas darbo tvarkės klausimas - komandiruotė į Australiją. A, į Austriją. Jeigu niekas ne turi pastabų, tai protokolą patvirtinsime. Septintas darbo tvarkės klausimas - dabartinė padėtis, trišaliai dialogai dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros. Truputėlį palauksime, o tada kolegoms suteiksiu žodį. Thank you. Okay, like to... Suteiksiu žodį poniai Agnieszka Kozlovska Rajevič. Ji yra pranešėja nuo FEM. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Jeigu įmanoma, aš norėčiau kalbėti gimtają kalbą, lenkų kalbą, tad e, užsidėkite ausinės. ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad suteikėte man žodį šitą temą. Tačiau prieš pereidama prie trišalių dialogų, norėčiau apgailės stauti dėl to, ką matėm per balsavimą. E, ką tik tai kaip EPP frakcija mes turime teisę turėti kitokią nuomonę ir mes turime kitokią nuomonę, mes parengėme uh, pakeitimus. Iš tų pakeitimų salėje buvo juokiamasi, tyčiojamasi ir buvo įvairių žaidžiančių komentarų. Mane labai nuvylė toks e, elgesys. Demokratinėje sistemoje yra įmanoma turėti kitokią nuomonę ir e, turi būti balsuojama, rezultatai turi būti sąlygojami balsavimą. E, mes turime teisę reikšti savo nuomonę civilizuotai. Na, o dabar grįžtant prie profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo paketo dėl trilogų, trišalių dialogų. Atmosfera buvo labai teigiama, nepaisant to, kad iš pradžių pozicijos pakankamai skiriasi. E, šituo klausimu tarybos e, pozicija vis dėlto labai skiriasi nuo parlamento. Galiu priminti, jog parlamentas norėjo keturių mėnesių laikotarpio. Ne, neperkeliamo laikotarpio ir dėl apmokėjimo 78 e, procentų, 5 dienų tėvystės atostogų, taip pat 5 dienų e, slaugos e, atostogų. Per pirmąjį trišalį dialogą mes konstatavome, jog tarybos pozicija labai e, skiriasi nuo parlamento. E, taryba pasisakė už pusantro mėnesio apmokamų atostogų ir kad uh, apmokėjimo lygį turi nustatyti valstybės narės, 10 dienų tėvystės atostogų. Ir dėl slaugos atostogų apskritai nenorėjo e, taryba to, paskui galiausiai nusprendė, kad reikia, tačiau nebuvo pasiūlyta jokių konkrečių nuostatų. Mes e, tikimės, kad e, tos uh, pozicijos suartės, tačiau per kitus trišalius dialogus taip neatsitiko, netgi atvirkščiai atsitiko, mūsų pozicijos dar labiau išsiskyrė. Vyko korepero posėdis tais klausimais ir e, iš principo tarybos pozicija nepasikeitė. Vienintelė sritis, kur mes pasiekėm teigiamą e, e, rezultatą, tai yra tėvystės atostogai, buvo, atostogos buvo susitarta dėl dviejų savaičių gerai apmokamų tėvystės e, atostogų, apmokėjimas toks pat kaip už lygos atostogas. Ir aš manau, kad mes su to galime sutikti, nes tai, kas pasiūlyta, yra pakankamai aukštas standartas. Uh, Tačiau e, pas, per paskutinį trilogą taryba e, atsijėmė kai, kurios, kai kurias savo nuolaidas ir e, mes tuomet e, e, pateikėme klausimą, nes e, nėra jokios prasmės dėrėtis dėl tam tikrų detalių ar aspektų, kuomet nesutariama pačiais pagrindiniais, principiniais klausimais. E, Dėl vaiko priežiūros e, atostogų jos turi būti apmokėtos deramų lygių ir jeigu e, nėra sutarimo, tai e, iš principo dabar nėra dėl ko dėrėtis, dėl pereinamųjų nuostatų, pasarel nuostatų ar, ar kitų dalykų, jeigu nesutariama esminiais klausimais. Tad dabar uh, laikas bėga ir e, mes nesam labai optimistiškai nusiteikę, pirmininkavimas baigėsi ir jeigu mums nepavyks susitarti gruodžio mėnesį, tuomet viskas persikels kitai pirmininkaujančiai valstybei, nežinau, kiek dar vyks e, trilogų, galbūt du ir neaišku, kokie bus tų trilogų e, rezultatai. Man labiau patiktų, kad parlamentas būtų mažiau ambicingas ir, ir, ir, ir, ir sutiktų galbūt su mažiau ambicingu rezultatu, tuo tarpu dabar mes apskritai e, nepasiekėm jokių rezultatų ir viskas gali baigtis tuo, kad tik tai bus pateiktos rekomendacijos valstybėms e, narėms ir e, kad iš principo vaiko priežiūros atostogos nebus e, e tinkamai reglamentuojamas. Aš, aišku, nenoriu priimti visko, kas siūlo taryba. Dėkoju. Dabar žodis ir ačiū. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau mm, paminėti tokią temą, vertimo temą. E, kurie susijusi su šiuo klausimu. Praeitą savaitę, e, kai svarstėme e, priklausomų asmenų, asmenims teikiamą pagalbą, kai kalbėjome apie leidimus tėvams, tai ispaniškai kai kada tai yra verčiama tarsi būtų atostogos. Nors man tai iš tiesų yra didelis galvos skausmas. Pavyzdžiui, viena pilietė iš Ispanijos e, matė šitą, atkreipė dėmesį, nes, nu, sakykime, kažkokios tėvystės ar motinystės atostogos, tai čia nieko bendro neturi su tomis tikromis atostogomis. E, gal kitomis, kitomis kalbomis Mm, problemų nekyla, anglų kalbo gal nekyla problemų, bet e, pasižiūrėkime į kontekstą, kaip verčiame žodžiu ir raštu, nes labai priklauso, kokia prasme išeina po to, kai jau tekstas išverčiamas. Reikia atsižvelgti, atsižvelgti į šį e, momentą e, praeito savaitės atveju. Pateikėme komisijos tarnyboms E, tekstą e, vertimo raštu tarnyboms, bet norėčiau paminėti ir čia šį, šią problemą. Dabar dėl taikymo, taikinimo direktyvos. E, turėtumėm pirmiausia prisiminti, kad šitas direktyvos pasiūlymas atsirado kaip pasiekmė, kai buvo blokuota kita direktyva. Ta direktyva svartėme keletą metų. Ji lietė moterų sveikatą darbe. Ką, su, ką tuo noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad situacija tęsiasi metų metus, mums būtiniausiai reikia kažkokio sprendimo e, tą situaciją išspręsti ir kaip nors sutaikyti e, šeimininį ir profesinį gyvenimą. Tačiau buvo blokavimas ir pasiūlymas buvo atsimtas. Tai kai e, atrodo, kad Europoje nebesuprantame, kad turime galimybę e, stumtis į priekį, pereiti per taikinimo procedūrą. Na, toliau laukiame metus, kol komisija pateiks naują pasiūlymą. E, tada mes buvome paprašę, kad įvairių klausimų svarstyti bet buvo pateiktas vienas vienintelis šitas pasiūlymas. Man atrodo, kad tikrai trūksta tikro kompromiso, kad galėtumėm e, šioje srityje, kaip reikiant, pasistumėti į priekį. Tačiau vis tik tais pasiūlymas yra sveikinamas iš mūsų, pusių, iš mūsų pusės. E, tai yra direktyva. E, aš suprantu, ką sako E, liaudės partijos atstovas, mūsų kolega, kad labai sunku dėrėti su taryba, tačiau jeigu parlamentas jau dabar atsisako politinių pozicijų, kurias mes galime užimti, e, tai tada jau kyla klausimas, koks yra parlamento vaidmo dėrybose su taryba. Todėl aš manau, kad mes ir toliau turime laikytis savo nuomonės, būti tvirtais, kad visi žinotumėm, ką konkrečiai giname. E, galime tą darbą daryti, aišku, kiekvienas atskirai. E, vyriausybės nacionalinės gali keisti tą poziciją. Bet bet kokiu atveju noriu pabrėžti kad parlamentas, komisija, visi parlamentarai ir parlamentarės tam, kad darybos vyktų sklandžiai, turi laikytis tvirtai savo pozicijos, kad būtų tvirtai atspindėta politinė valia. Ačiū <clears throat> ir ačiū toliau Malin Bjork. Labai ačiū. E, Labai ačiū. Norėčiau tik pritarti tam, kas buvo pasakyta pranešėjos. Iš tikrųjų, tarybos pasiūlymas yra gėdingas pusantro mėnesio mokamų atostogų, remiantis tuo, ką nori valstybės narės ir, kaip sakė, E, pranešėjo tik tai dėl tėvystės atostogų galima kaž pasiekti kažkokį susitarimą, turėjau skatinčiau pranešėją būti tvirtai, nepriimti gėdingiems tarybos pasiūlymams, jie turi daryti savo darbą ir grįžti su tokia pozicija, su kokia galėtume dirbti. Ačiū, ponia Zaborska. Dėkuojam pekni, pani e, predsednička. Ja chcem... Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pritarti kolegai Agnieškai kai jis sakė, kad Europos parlamento e, reikalavimai turi būti pamatuoti. Garcia Perės ir kiti kolegos čia esantis kalbėjo apie direktyvą dėl moterų sveikatos apsaugos e, darbe, tų moterų, kurios turi naujagimių ir maitina kūdikius. Kaip žinome, dėl tos direktyvos mūsų reikalavimai buvo per daug ambicingi ir nieko nepavyko, o su šia direktyva bus tas pats, ko gero. Bet svarbiausia yra tai, kad taryba pritarsta kažkam, kas yra, bus geriau negu dabartinė situacija. Galbūt žingsneliai bus mažesni, bet jie turėtų būti žengti, nes Jeigu vėl pakliūsime į aklavietę, po to bus rinkimai, tai bijau, kad e, profesinio ir asmenio gyvenimo balanso bus dar sunkiau pasiekti. Norėčiau pasakyti kolegiai Garcija Perez ir nežinau, ar įmanoma tai padaryti būtų, bet aš būčiau už tai, kad e, to žodžio, tas žodis atostogos būti pakeistas. Kai kurie įstatymai, keletas įstatymų minė atostogas, vaiko auginimo atostogas ir panašiai, bet žmonės nesutinka su tokiu pavadinimu. Galbūt galima būtų rasti kitokį posakį, kitokį terminą, kad tas, pasakytume, kad tas asmo, kuris prižiūri vaiką, nėra atostogos, jis netostogauja tai būtų tinkamas žingsnis pagerbent tuos žmonės, kurie savo gyvenimą skiria savo šeimos e, rūpinimusi šeima. Norėčiau pasiūlyti Agnieškai rasti kitą žodį, tai būtų tikrai gerai, tai būtų tikrai naudingas žingsnis. Nes tada galbūt pagarbiau būtų žiūrima į tai, ką daro tėvai ir motinos šalia šiaip e, jų darbo. Pakalbėti e, ponios Marijos Arenos vardu, kuri yra e, dėrybininkė pagrindinėme MPL, pagrindinėme MPL komitete ir kuri taip pat dalyvauja trišalėse darybose. Pone Marija Arena atsiprašė, kad negali dalyvauti šiandien uh, mūsų posėdį ir pasisakyti ir. There is no translation to Polish. May, maybe. Now we, yeah, okay. <clears throat> E, Marija Arena atsiprašė, kad negali dalyvauti šiandien mūsų posėdėje ir pasisakyti. Uh, E, bet ji informavo mane apie e, dėrybų eigą ir aš noriu per, perduoti jos poziciją, kurią iš tikrųjų aš taip pat palaikau. E, na, paskutinio trialogo metu, kuris vyko lapkričio 19 dieną, taryba pristatė savo naująjį mandatą, kuris iš tikrųjų nėra pakankamas ir jeigu sąžiningai šitas naujas mandatas uh, E, tikrai negali būti vertinamas kaip e, progresas. Ir e, mes kaip Europos parlamentas parodėm tarybai, kad tolimesnės dėrybos ko gero tikrai nebus įmanomas, jeigu taryba ir toliau užsispyrusi laikysi savo požiūrį. Ir tiek Marija Arena kaip dėrybininkė, tiek, tiek, tiek, tiek ir aš norėčiau labai paprašyti uh, E, mūsų narių ir e, dirbančių čia komitete, ir ne tik mūsų komitete, bet ir kituose, kad būtų daromas tam tikras spaudimas valstybėms narėms. Ir e, iš tikrųjų Europos parlamento dėrybinė komanda daug kur nusileido, tačiau nepakankamai gavo, na, mainais dėl to nusileisdama. Ir tai tikrai nebūtų priimtina. Ir kaip informavo Marija Arena, E, e, Europos parlamento pusė nu, nusprendė nutraukti trialogus ir paprašė vėl grįžti į koreper e, pasitarimus. Ir todėl dar yra laiko dėrybom, netiek ir daug, iki gruodžio trečios dienos posėdžio, kito trialogo posėdžio. Todėl labai prašau visų E, visų jūsų paramos, darant spaudimą savo e, valstybių vyriausybėms, kad iš tikrųjų pasiektumėm tam tikrą apčiuopiamą rezultatą, kurį mes galėtumėm parodyti e, savo žmonėm. Nes iš tikrųjų tai yra labai E, svarbus pirmasis teisėkuros pasiūlymas, kuris yra kilęs iš socialinių, e, Europos socialinių teisių ramščių, iš socialinės Europos. Todėl tikrai labai svarbu, kad mes e, turėtumėme tam tikrą, tam tikrą rezultatą. Taigi tokia yra informacija. Pone Agnieška Rajevič, linkiu sėkmės tolimesnėse, tolimesnėse E, e, dėrybose, trilogose tikrai nebus lengva, bet būtų gerai, kad rezultatą mes tam tikrą būtumėm pasiekę. Viskas ačiū, šį klausimą baigiam, eisim e, prie kito klausimo. Point 8 on the agenda, establishing the neighborhood development. Aštuntas klausimas, kaiminystės vystimas ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimas. Čia pranešė ir Eleonora Forensa, bet jį vėluoja. Galime perėti prie kito klausimo. Perkime prie devintojo klausimo, tai yra 17 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, bendrasis ES biudžetas, ES komisija, pranešė yra Malin Bjork nuomonės projekto svarstymas ir norėčiau steigti žodį nuomonės autoriai, ponė Bjork, prašom. Eh, Labai ačiū. Kolegė Eleonora Forensa šiek tiek vėluoja, atvyks į čia vėliau. Galbūt galima aptarti mano klausimus pirmiau. Pirmiausia, bendras, bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas trečioji išlaidų kategorija, komisija ir agentūros. Kaip matote, parengiau labai trumpą nuomonę. Noriu pabrėžti, kad kai kalbame apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tai mūsų komitetas taip pat nori užtikrinti, kad būtų panaudoti iki galo e, lyčių aspektų integravimo klausimai ir skaidrumas didinamas. Mes norime paraginti komisiją kelti tam tikrus klausimus, kai e, kalbam apie konkrečius klausimus, bet ir lyčiųjų aspektų integravimą. Aš miniu DAFNE programą, taip pat e, seksualinės e, ir apsausinės teisės. Tai labai trumpa nuomonė ir manau, kai kalbame apie biudžeto vykdymo patvirtinimą, reikia kalbėti apie konkrečias detalės, kaip biudžetas panaudotas, kai kalbame apie konkrečias investicijas ir lyčių aspektų integravimą. Ir jeigu leisite, aš noriu pereiti prie Europos lyčių lygybės instituto biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Jeigu sutinkate, aš rekomenduoju patvirtinti biudžeto įvykdymą, nėra ypatingų pastabų. Institutas e, vykdė savo e, e, na, mandatą. Vertinga turėti šį institutą, kurio rezultatus panaudojame savo darbėme. Jis yra parengęs labai svarbų praneš, ataskaitą apie prekybą žmonėmis ir e, būtinybę kreipti čia dėmesį. Taip pat kalbu apie seksualinio prietapagavimo ataskaitą, kurią parengė institutas ir apie kurį buvo rašoma spaudoje. E, taigi, aš rekomenduoju suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimo E, pritarimą e, lyčių lygybės institutui. Ačiū. Thank you, thank you. Uh... Ačiū, ponia Bjork. Ponia Matera. Grazie Presidente. Volevo ringraziare la collega Bjork per il suo lavoro Norėčiau padėkoti poniai Bjork už darbą. E, aš kaip EPP narė pritariu, kad reikia įtraukti moterų teisės e, į biudžetą. Tai, dalykas, tai toks dalykas, kuris tikrai reika, reikalingas, ypatingai e, teis, sklandžiam funkcionavimui. Taip pat norėčiau pasakyti, kad 2014-2020 problemos teisingai atspindėtos ir taip pat esu, pasisakau už DAFNE specifinius dalykus, e, kad ES turi pasisakyti už kovą prieš, e, su smurtu prieš moteris. Aš manau, kad tai yra tikras simbolis, aiškus signalas, kurį galima pasiūsti mūsų pilietėms ir piliečiams E, kodėl reikia tokių išlaidų ir manau, kad tikrai galime paremti tokias programas, nes jos liečia tiesiogiai mūsų piliečius ir pilietės. Tai yra vienas iš mūsų didžiausių tikslų. Jūs, kaip žinote, e, kaip visada esu pasirengusi toliau konstruktyviai diskutuoti, e, išklausyti jūsų siūlomų pakeitimų, tobulinti tekstą E, ir jeigu reikės daugiau kažkur, kažkokių lėšų, galbūt jau ir gauti, nes tikrai nereikėtų kažkaip skriausti tų programų ir jų apkarpyti. Tai štai taip e, atsakyčiau. Dar e, norėčiau porą žodžių pasakyti ponui Bjork irgi. Tai nėra ideologinis darbas, tai yra labai subalansuota tos visos mūsų pastangos. Aš tikrai čia ne, nemojuoju mūsų partijos vėliavą. E, kadangi tema yra be galo e, jautri. Netrukus ateis 2019 metai, tad šiandieną reikėtų mūsų ideologijas ir personalijas atidėti į šalį, mūsų partijų spalvas atidėti į šalį ir kovoti vardant bendro tikslo. Aš manau, kad būtent tai ir yra mūsų darbo esmė. Mes kaip parlamentas turime laikytis įstatymo, turime laikytis e, pagrindinių nuostatų, ir gerinti sąlygas. Aš manau, kad šita institucija, kuri e, rūpinasi vyrų ir moterų lygybę, iš tiesų yra gera institucija ir turi turėti tinkamų, e, už pakankamai lėšų. Tad remiu, visokiojopai remiu. Ačiū, ponia Matera. E, Dėkoju, aš taip pat norėčiau padėkoti Bjork už visą atliktą darbą, o taip pat už pasiūlymus, kuriuos randame šiame pranešime. Aš pritariu visiems pasiūlymams. Dar vieną dalyką norėčiau paminėti. E, kai kalbame apie lygybę, tai biudžeto ly... įvykdymas kol kas e, toli gražu nėra patenkinamas tos programos, kurios yra nukreiptos į lygybę, neturi kažkokių specifinių eilučių nukreiptų į konkrečius tikslus, o paskui ekspost, ekspost padaryti šitą e, visą reikalą tikrai be galo sunku. E, dėl DAFNE tikslų bus e, sunku, nors kita vertus tai yra a, mūsų tikslas, kad tie tikslai būtų ko galo, ko, kaip galima aiškesni, juk mes giname e, praktinius dalykus, darbą vietoje. E, o kai matome, e, kai matome po to padarytą analizę, analizę ekspost, matome, kad yra dar daug ką padaryti. Dar dėl kiekvieno biudžeto skyriaus reikia tam tikros strategijos. Ta strategija turi apimti horizontaliai per visus biudžeto skyrius lygybę tarp vyrų ir moterų. Reikia, kad būtų numatyta e, duomenų rinkimas, kaip e, ta situacija vystosi, stebėti situacijos vystimasi. Dar norėčiau sustoti ties keletų punktų darbo tvarkėje. Aš čia dabar pasisakau nuo mūsų šešėlinio pranešėjo, nuo socialdemokratų frakcijos Gabriel Svan dėkoja, nors negalėjo dalyvauti čia, už visą atliktą darbą. Ji sutinka su šios nuomonės turiniu, ji pabrėžia, koks svarbus vaidmuo tenka šiai institucijai, besirūpinančiai vyrų ir moterų lygybę. Mūsų komitetas dirbo labai daug e, su direktyva, kuri skirta aukoms apsaugoti, taip pat su direktyva, kuri nagrinėja e, atlyginimo skirtumus. Mes tikimės, kad e, nuo 2019 metų biudžetas šioje institucijoje, šiame institute bus pakoreguotas Tai yra labai svarbus institutas, kuris sprendžia įvairius aspektus susijusius su lygybė, tapindame tarp ir, ir, ir mm, migrantų, tad reikėtų glaudžiau dirbti su Europos parlamentu, kad mm, būtų visokiojopai atsižvelgta į europinę dimensiją. Taip pat reikia pasižiūrėti, kaip vykdoma Stambulo konvencija ES lygmenyje. Čia institutas taip pat turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Mes labai e, suprantame, kad e, trūksta lėšų ir biudžetas gali būti apkarpytas. E, šiais metais sunkumų buvo labai daug, kadangi reikia. Ir šiame kontekste mes norime, kad būtų papildom, numatytas papildomas finansavimas vėliau, kad institutui būtų galima labiau, e, institutą galima būtų labiau finansuoti, kad jis būtų nepriklausomesnis ir savarankiškesnis savo mokslinėme darbe. E, šitas institutas turi rūpintis vykstančių darbų. Čia e, Gabrielė pateiks tam tikrus pakeitimus E, ji be jokios abejonės labai džiaugiasi, dirbdama kartu su visais kolegomis, tame tarp ir su pranešiu. Ačiū. Labai ačiū, ponia Pisarno. Pone Bjork. Labai ačiū už jūsų komentarus ir pasiūlymus man atrodo, kad mes parengsime labai gerą nuomonę dėl, tiek dėl instituto, dėl bendrojo biudžeto. Ir labai pozityvu, kad e, mes, kurie, kurios dirbame šiais klausimais, kurios esame feministės, dirbame lygybės klausimus, e, dirbame tos, tais klausimais, kurie svarbus, reikalavome, kad mūsų veikla būtų pakankamai finansuojama. Aš manau, kad tik tuo met, kuomet feminišių kova už lygybę pradeda e, siekti tokių dalykų, kurie susiję su biudžetu, mes galime pasiekti rezultatų. Ačiū už Jūsų nuomonės ir e, ačiū už įnašą rengiančią šią nuomonę. Ačiū ponia Malindijork. Terminas pakeitimams yra lapkričio 30 diena abiems E, biudžeto vykdymo patvirtinimo dokumentams tiek e, komisijos bendrojo biudžeto, tiek lyčių lygybės instituto biudžeto. Taigi ačiū dar kartą. Na, o dabar laukiame ponios Eleonoros Forensos Atsiprašau, kolegos sako, kad ponia Forensa atvyks 10.30 ir dabar pirmininkės reikalas ir narių reikalas, kaip toliau elgtis nuspręsti. Taigi sustabdysime posėdį iki 10 minučių, iki 30.30 ir palaukinsime panos Leonoros Forensos. okay. Uh, we continue our meeting and for... Tęsėme posėdį, aštuntas darbo tvarkės punktas. Kaiminystės vystamo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimas pranešėja yra Eleonora Forenza, pakeitimų svarstymas, tad žodis nuomonės referentai, poniai Forenza. Dėkoju, Dėkuoju, kad e, sutikote pakeisti darbo tvarkės e, tvarką ir palaukite, kol aš e, ateisiu. Dėkuoju pirmininkai, dėkuoju šešėliniams pranešėjams už jų indėlį rengiant nuomonę dėl šio reglamento. Kaip žinote, darybos buvo pakankamai sudėtingos ir man atrodo, jog remdamėsi FAM komiteto įgaliojimais mes vis dėlto pasistumėjome gerokai į priekį. Nes mes žinome, kad toje plotmėje nebuvo pakankamai įtvirtinta lyčių lygybė ir e, paskui po balsavimo komitete mums pavyko pasiekti, kad padėtis e, pagerėtų. Kadangi FAM komitetas turi specifinę kompetenciją šito klausimu, manau, kad mes turime nusiųsti labai aišku e, signalą, be kita ko ir dėl migracijos, nes komisija siūlo, kad ES migracijos klausimais bendradarbiautų su valstybėmis partnerėmis. Aš manau, kad e, parlamentas e, turi akcentuoti, kad E, humanistinės vertybės būtų įtvirtintos šiame kontekste ir tuo būdu turime nusiųsti aišku signalą. Dėkuoju poniai Forenzai. Pone Vanifol. Aš norėčiau pasisakyti ponios Mūdė vardu, kuri yra šešėlinį pranešėją, bet jinai dabar dalyvauja biudžeto komiteto balsavimą. Kaip e, šešėlinė pranešėja, Kler e, sveikina pranešėjos e, įsipareigojimus ir parama LGBT bendruomeniai. Pranešėja supranta, jog tos žmogaus teisų organizacijos uh, E, kurios e, gina reprodukcinės teisės, dažnai susiduria su e, išpoliais ir tai, kad tai akcentuojama yra geras dalykas, kaip šešėlinė pranešėja Kler norėtų, kad būtų dar labiau akcentuojami lyčių lygybės aspektai, kad būtų akcentuojamas moterų vaidmuo, palaikant taiką, taip pat jų E, vaidmuo kovoje su klimato kaita. Taip pat jinai e, pabrėžia, jog patiems pažeidžiamiausiems e, visuomenės nariams reikia daugiau paramos. Ir taip pat jinai dėkoja už šitos nuomonės parengimą. Dėkoju poniai Honibal. Dabar žodis komisijai. Labą rytą. Mano pavardė Rika Rašaš. Aš atstovauju AFKO generaliniam direktoratui. Norėčiau padėkoti už labai konstruktyvius e, pakeitimus, kuriuos komitetas e, pateikė. Galbūt priminsiu tik tai, kai kuriuos aspektus aš e, girdėjau, jog jūs e, akcentuojate lyčių lygybės aspektą. Mes e, taip pat akcentuojame sutarimą šituo klausimu ir tai apima taip pat seksualinės ir reprodukcinės teisės be kita ko, tai yra tas rytis, e, kuria, e, e, kurioje valstybės narės taip pat dažnai imasi įvairių priemonių ir mes puikiai suprantame šitų klausimų svarbą ir e, laukiame diskusijų tasos šito klausimu e, taip pat ir kitose komitetuose, kaip ir pas jūs. Dėkuoju. Dabar poniai Forenza žodis, vėl e, žodis nuomonės referentai. Dėkuoju už komentarus pateiktus šiandien. Dėkuoju dar kartą visiems šešėliniams pranešėjams. Aš tik tai noriu e, priminti penktąjį horizontalųjį e, tikslą O kalbant apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, aš e, manau, kad e, labai svarbu, kad mūsų komiteto nuomonė nenukentėtų dėl to, ko trūksta kitų e, komitetų nuomonėse. Manau, kad mūsų komiteto Mūsų komitetas turi akcentuoti laisvo pasirinkimo aspektą reprodukcinių e, ir seksualinių teisių srityje. Tai yra viena iš pagrindinių žmogaus e, teisių ir matau, kad, manau, kad šio komiteto prievolė yra akcentuoti lygybės e, principą. Ir čia neturėtų būti skiriami nelegalus ir, ir legalus. Migrantai turi būti apsaugomos pagrindinės teisės e, visų žmonių. Aš manau, kad e, mes kaip tik tai turėtume dirbti šitą e, linkme balsavimo. Dėkuoju poniai Eleonorai Forenza. Balsuosime FAM komitete 27 lapkričio dieną. Padarysime trumpą pertrauką. Galbūt pradėsim ne 11 val. o šiek tiek anksčiau nagrinėti kitą darbo tarkės punktą. Ar e, jūs norite taip? Taip, pradėsim 11 valandą. Tai e, yra nuo smurto dėl lyties šeimoje nukentėję arba įmatę vaikai klausimas. We will start our uh, hearing, point 11 on our... Pradedame klausimus, 11 klausimas. Uh, nuo smurto dėl lyties šeimoje nukentėję arba įmatę vaikai. Noriu pasveikinti visų pirma uh, lankytojų grupę iš Ispanijos, kurie yra uh, susidūrę su žmonėmis, kurie yra nukentėję nuo e, smurto namuose. E, smurtas namuose yra vaikų teisų pažeidimas, nepaisant to, ar jie patys yra nukentėję, ar matė tokį smurtą šeimoje. Smurtas namuose turi neigiamą poveikį vaikų vystimuisi. Patirtis susijusi su smurtu lyties pagrindu neleidžia vaikams jautis saugiai namuose. E, smurtas namuose prieš vaikus e, pasireiškia įvairiopai. Tai gali būti seksualinio smurto forma, fizinio ar psichologinio smurto forma. Moterų komitetas per šį klausimą e, nori diskutuoti šią temą su keturiais ekspertais, kurie buvo pakviesti ir pakalbėti apie vaikų problemas, kuomet jie yra buvę aukos ar e, stebėję tokį smurtą, o kai kuriais atvejais jie yra praradę savo motiną, kai ją, nu, jeigu ją nužudė tėvas. Ir pradedame dabar pirmiausia žodį sudėsime poniai Marisa Soleto Avila, kuri yra moterų fondo direktorė. Prašom jums žodis. Dėkoju. Labadiena. Ačiū lygių teisų komitetui, kad pakvietėte dalyvauti šiuose klausimuose. Aš dirbu e, moterų asociacijoje, tai yra socialinė asociacija ir mes taip pat e, pasidalinsiu mūsų darbo patirtimi, e, kokias tai pasiekmes duoda berniukams ir mergaitėms, jeigu jie gyvena smurto aplinkoje šeimoje. Ispanija turi tokius teisės aktus, kurie yra susiję su lyčių su, su, su, su smurtu. Nuo 2005 metų tas įstatymas funkcionuoja, buvo surinkta statistika, mūsų tikslas buvo išsiaiškinti, e, koks poveikis yra to smurto. Praėjo 14 metų ir dabar jau keliame klausimus dėl to, kaip galėtumėm pakeisti tą įstatymą, kokiu papildomų priemonių turėtumėm imtis. Aš dabar norėčiau pasakyti, kokios yra išvados, e, kalbant apie nepilnamečius. E, pateiksiu kai kurios duomenys susijusių su berniukais ir kurių, mergaitėmis, kuriuos dabar turime. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad 2004 e, metų įstatymas, ko gero, e, pamiršo vieną dalyką. E, nebuvo įtraukta berniukai ir mergaitės. Visa tai turėjo kai kurių pasiekmių susijusių su apsaugą ir susijusių su galimybę apsaugoti geriau berniukus ir mergaitės nuo um, smurto, kurių, kur, kur, kur, kurį patiria jų motina. Yra daug atvejų Ispanijoje, pagal oficialius skaičius 70 procentų moterų žuvančių nuo savo vyrų laik, ranko, e, rankos yra motinos. Taigi e, dažniausiai vaikai dalyvauja tose žudimo scenose ir dažnai atsitinka taip, kad vaikai e, tiesiogiai taip pat patiria smurtą. Taip pat nuo 2015 metų Ispanija pripažįsta pagal Stambulo konvenciją kad vaikai taip pat yra tiesioginės to smurto aukos. Nuomonė pagal studijas, kurios e, buvo atliktos, kurios dar tebėra atliekamos, matome, kad e, gyvenimas tokioje aplinkoje labai įtakoja neigiamai e, vaikų emocinį vystimąsi, e, nes jie mato tą smurtą, jie mato, jeigu nužudoma motina, pavyzdžiui, taigi labai neigiamai tai paliečia vaikų Mm, emocinį vystimąsi ir dėl to reikėtų kažkaip pagalvoti, kaip tą situaciją pakeisti. Štai keletas oficialių skaičių iš Ispanijos statistikos. Ispanijoje pradėtos skaičiuoti e, smurto aukos ir dabar jau matome, kad nuo 2003 metų buvo daug, beveik tūkstantis nužudytų moterų. Kalbant apie nužudytus, e, nužudytus nepilnamečius, tai turime duomenis nuo 2013 metų. Nuo 2013 metų buvo nužudyti 27 vaikai, berniukai ir mergaitės. Taip pat e, nuo 2013 metų 27 vaikai liko našlaičiais. Jie e, liko našlaičiais dėl to, kad vienas iš jų tėvų smurtavo ir nužudė kitą. E, taigi, kokį teisinį atsaką į tai galima duoti, mes to ieškome. E, kaip dabar daugeliu atveju, atveju e, Jeigu tėvai e, blogai elgesi su savo vaikais, jeigu smurtauja, iš jų netimama tėvystės teisės, net, netgi už rimtus nusikal, nusikaltimus nuteisti e, tėvai kartais išlaiko kontaktus su savo vaikais. Visą tai turi, duoda labai neigiamas pasiekmes nepilnamečiams, e, jie e, netgi kartais atsitinka taip, kad motinos lanko tėvus kalėjimuose ir vedasi į tuos susitikimus vaikus. Nuo 2015 metų taip pat buvo atlikam, atliekamas vienas tyrimas, e, kurį atliko e, socialdemokratinės pakraipos parlamentarė viena. E, dabar e, pagal tą tyrimą matome, kiek vaikų ėjo aplankyti į kalėjimus savo prieš tai smurtavusių tėvų. E, tai buvo 37 atvejai. Mažiausiai 3 iš tų atvejų buvo susijęs, susijęs su nužudimais, kai nužudytos buvo motinos. Kitaip tariant, yra e, priimančios šeimos, kurios m, turi lankyti savo sūnų, savo brol, brolių žudikus, kadangi e, savo, savo dukterų, savo e, sesių e, žudikus, kadangi e, yra bendri vaikai. Šie vaikai e, patiria tiesioginės smurto pasiekmes, dėl to yra e, visa eilė priemonių numatytų, kurias numatė moterų e, įvairios organizacijos bei vaikų teisų apsaugos organizacijos. Jos yra visos skirtos Ispanijos įstatyminiai baziai gerinti. Vienas iš klausimų, kuris mums atrodo labai svarbus, yra e, baigti e, smurtavimą, bet jeigu, pavyzdžiui, nu, e, nuteisiamas e, vyras už smurtą, tai jam yra apribojamos teisės ir taip pat apribojamos teisės spręsti e, įvairius dalykus dėl vaikų ateities. Yra nepilnamečių reikalų, reikalų tarnybos Ispanijoje, kurie mato, kad e, vaikai, kaip kenčia vaikai ir dėl to yra skiriamos, e, skiriamos e, psichologinės konsultacijos tiems vaikams. Šiuo metu Ispanijoje dabar dar vyksta kai kurie teisės aktų pataisimai mm, ir čia šiame parlamente norėčiau pareikšti kai kuriuos dalykus susijusius su tais e, klausimais, kuriuos teiksiu kaip e, pasiūlymus. Deja, pagal Stambulo konvenciją Kai kurie nustatyti tikslai buvo sumažinti, e, buvo neatsižvelgta į tą riziką, kurią patiria vaikai susitikdami su, smulkau, su smurtautojais. E, e, taip pat yra taikoma kai kurios priemonės, kurios nėra e, Mm, patvirtintos, kartais tos priemonės turi, e, turi įtakos teismuose, jos yra apibrėžiamos kaip kitos aplinkybės. Teismai šiuo atveju Ispanijoje įtariu, kad ir kitose šalyse nustato, e, kad e, tėvai gali turėti santyki su vaiku E, net jeigu ta motina būdavo mušama arba net nužudyta. Kai, kurios, kai kuriais atvejais tada galime e, prašyti, kad e, Europoje šiuo atveju būtų nustatyta vienodas elgesys tokiais atvejais, kad būtų nustatytos atskiros rekomendacijos E, šeimos teisiai, jeigu moterys patiria smurtą iš sutuoktinių, tai turi būti pagrindas atimti e, tėvystės teisėms iš tėvo. E, tos tarptautinės e, sutartys, kurias minėjau, turi būti peržiūrėtos ir turi būti nustatyta, e, kaip elgtis smurtavimo atvejais. E, šeimos, kurios, e, kuriuose buvo tas smurtas, turi ginti vaikų teises, jos turi gyventi toliau. Ne pirmą kartą jau atvykstame į Europos parlamentą. E, čia atvyko žmonės, kurie yra tiesiogiai susiję su smurtu, nuo kurio žmonės netgi E, mirė, e, tai yra ir e, vaikai, ir anūkai, ir vaikaičiai. Mes prašome, kad būtų priimami atitinkami įstatymai Europinėme lygmenyje. Mes žinome, kad E, dabar yra numatytos tam tikros e, normos, kaip elgtis su moterimis, kurios patiria smurtą, tačiau nežinome, e, ką patiria vaikai ir kaip elgtis su tais vaikais. Taigi mes vystome tam, to, tam tikrą programą, yra skiriamos netgi stipendijos ir dėja labai dažnai susidurėme su labai didelė biurokratija. E, E, atimant tas teises arba jas apribojant. E, problema yra didžiulė, dėl to mes dabar jau ją keliame visų aštrumu. E, prašo jau ir vaikų teisų apsaugos teisės, teisų tarnybos, kad tai būtų, tai taptų labai svarbiu faktoriumi ir kad jeigu patiriamas smurtas iš tėvų pusės, jeigu motina patiria smurtą, tai kad būtų apribojamos jo teisės arba atimamos teisės ir e, vaikams prižiūrėti. E, psichologai užsijima e, psichologinių konsultacijų teikimu tokiems vaikams Čia mes pateiksime peticiją, kurią parlamentas turėtų išplatinti visoje Europoje, kad situacija būtų žinoma ir ją būtų susirūpinta visose šalyse ir kad būtų atlikta bendra studija. Aš tikiuosi, kad taip ir bus padaryta, o dabar esu pasirengusi išklausyti ir atsakyti jūsų klausimus. Thank you, thank you Labai ačiū, ponia Marisa Soleto Vila. Toliau žodis daktarai Klarisai Samut Šeri, kuri departamento vadovė e, Maltos universitete e, šeimos studijų katedroje. E, Maltos universitete. Ačiū, ponė Pirkė, man didelė garbė kreiptis komisiją Europos parlamentą. Džiaugiuosi, kad vaikų patirimams skiriamas dėmesys, nes kartais Vaikai e, dažnai nepatenka į dėmesio akiratį, kai jie patiria smurtą ar jį e, liudyje. Aš e, noriu pakalbėti apie moteris, kurios auga smurtinėje aplinkoje, tai yra mano tyrimų ir sudomėjimos rytis. Taigi, be to, kad esu mokslininkė, taip pat aktyviai dirbu šioje srityje, esu psichologija, šeimos terapeutė ir dirbu šioje srityje visą laiką jau dešimt metų, būtent šeimos terapijos ir namų smurto srityje. Norėčiau pateikti savo prezentaciją. Pradėsiu nuo citatos, kurią pateikė Anita. Tai yra 35 metų moteris, kuri yra pasakiusi kaip vaikas, kur eisi, su kuo kalb... pasikalbėsi nelengva e, pradėti kalbėti, nes bus baisu. Netgi saugusi moteris bijo kalbėti apie smurtą šeimoje, ką jau kalbėti apie vaiką. Jauties visiškai vienišas ir jauti, kad egzistuoji, o ne gyveni. Norėčiau taip pat par, pat, kalbėti apie Jessicos patirtį, 43 metų moters patirtį. Ji yra uh, auka, yra smurto šeimoje liudininkė. Galiausiai jos tėvas galiausiai nužudė jos motiną. Štai ką ji pasakė. Taip, ji dirbo restorane ir grįždavo namo labai vėlai. Jis grįždavo namo girtas, girtas nu, e, norėdavo sekso iš motinos. Ar jį atsisakydavo, ar jį buvo parūkusi. Trečią ryto nėra malonu prabusti. Jis pradėjo ją mušti, mūsų akivaizdoje tai buvo tikrai bjauru. Ir kartais sušluota, kartais e, paparšalų dėžute, muždamas ją per galvą. Mes matėme daug to. Ji mane pažadindavo naktį, kad e, kartu nueitume į tualetą, nes tiek jį buvo jo įbaiginta. Taigi matome, kad e, šie vaikai ne tik yra aukos ir liudininkai, bet ir tie ir tie. Jie nėra tiek stebėtojai, bet jie priversti gyventi tokioje šeimoje. Vienas iš dalyvių yra pasakęs, reikia suprasti šeimos kontekstą, nes smurta šeimoje neatsitinka kasdien, kartais būna gerų dienų, bet kartais mano tėvas primuša motiną ir mane taip pat. Vaikai bando įsikišti, sustabdyti tą smurtą arba jie kartais verčiami prisijungti ir užimti vieną ar kitą pusę. Dėl to e, taip sudėtinga žvelgti į šią situaciją. Kokia yra masto apimtis? Žinome, kad JAV maždaug 15 milijonų vaikų susiduria su smurtu šeimoje, o 7 milijonai susiduria su ekstremaliu smurtu namuose. ES, kiek žinome, iš FRA apžvalgos atliktos 15 metai, žinome, kad 25 procentai moterų susiduria su fiziniu, psichologiniu smurtu iki 15 metų amžiaus. Žinome, kad 70 e, procentų moterų teigia, kad vaikai gyvena šalia jų, e, žinojo apie tą smurtą, kad neturime domenų apie, apie tai, kiek vaikų susiduria su smurtu. Šiuo metu rengiama e, Eurostato apžvalga apie smurtą lyčių pagrindų lyties pagrindų ir tuomet galbūt turėsime duomenų apie vaikus, kurie patiria, mato e, smurtą šeimoje Europos lygmenių. Aš to labai svarbu turėti tuos skaičius, kaip anksčiau kalbėjusi kolegė paminėjo. Toliau, <clears throat> kalbant apie situacijos sveitingumą, tai žinome iš mokslinio tyringų, e, kad e, šalia smurto pasitaiko ir kitų vaikų išnaudojimo formų. Skaičiai e, nuo, e, varijuoja nuo 25 iki 70 procentų, kad vaikai patirinti smurtą sudarė su kitokiais agresijėmis formomis. Paklausiau Anitos, ar bijojo jo, kai buvai maža. Taip, bijojau, siaubas, mes labai jo bijojome. Jis tik tai pažvelgdavo į mus ir buvo baisu. Ir tai yra suprantama, nes jis mus e, žiauriai primuždavo, mes atsiminome tuos sumušimus visą gyvenimą. Vieną kartą jis mus sumušė žarna, šitą sumušimą aš atsimenu iki šiol. Tai buvo tokia žalia sodo laistimo žarna. Ir paaiškino, ji nuėjo, nusipirko saldainių ir tėvas, kai jis sugrįžo namo, primušė uh, iki mėlynių dėl to, kad jis nebuvo davęs e, jai pinigų, tad įtarė, kad jie kažkur pavogė tuos pinigus. Kaip e, smurtas šeimoje veikia vaikus? Tyrimai rodo, kad e, toks smurto patyrimas yra susijęs su įvairiausiamis su psichologinėmis, akademinėmis, socialinėmis problemomis yra rizikos veiksnys, e, kuris gali, kad gali būti depresija, nerimas ir kiti simptomai. Kalbame apie traumas. Iš tikrųjų, tokie dalykai kaip agresija, hiperaktyvumas, dėmesio trūkumas, impulsyvumas, apgaudinėjimas ir priekabiavimas. Taigi tokie vaikai kreipiasi į tarnybas tuo metu, kuomet jiems diagnozuojamas uh, dėmesio trūkumo sindromas, bet iš tikrųjų galbūt jie gyvena šeimoje, kur yra e, smurto. Galbūt profesionalai ne visada užduoda tinkamus klausimus, ar yra tokio smurto aplinkoje ar ne. Ką rodo tyrimai? Nors kai kurie mums žinomi vaikai yra atsparus, ne visi patiria e, pasakmes to smurto. Tačiau tyrimai rodo, kad yra toksai mėguistumo efektas. Jeigu išmatuosime smurto poveikį bėgant laikui, kai kurie vaikai rodo e, šeimos smurto pasiekmių padidėjimą bėgant laikui. Taigi reikia tą atsparumo idėją peržiūrėti, kas atsitinka per ilgesnį laikotarpį. Ir čia galiu pakalbėti apie savo tyrimus. Žinome, kad tas e, tripusis įtraukimas į tėvų ginčius ir e, e, kai vaikai išeina iš namų, tai pasakmes nedingsta, e, problemų su emocijomis kyla, problemų e, palaikant santykius. Taigi reikia e, galvoti, kalbėti apie tai toliau viena mintis, kuri dažnai keliama. Ar namų, šeimos smurto aukos reiškia, vėliau taps patys nusikaltėliais ar taps šeimos smurto aukos. Na, turime gerų žinių ir nors žmonės susiduria su smurtu šeimoje, tai yra rizikos veiksnys, jis nerodo, kad būtinai tie žmonės taps patys smurtautojai ar aukos savo partnerių atžvilgių. Tai yra žmonės patyrę tokius dalykus nereiš, ne, ne, nemano, kad e, tai yra dalykas, kurio negali pakeisti. E, rezultatai rodo, kad e, ankstyvas metimas mokyklos, problemos 15 metų, pavyzdžiui, ar piknaudžiavimas tam tikromis narkotikas ar panašiai, reiškia, kad reikia dirbti prevencijos rytėje. Kokie yra prevenciniai veiksniai? E, remiantis akniai santykiai su partneriu, pozityvus tėvų įtraukimas, tai yra stebėsena e, vaiko ir paauglio gyvenimo, geri pozityvus santykiai su mokytojais, e, bendramžių parama, jeigu jie patys nėra E, nusižengiantys paaugliai. Taigi aš manau, kad svarbu investuoti į, į e, detalesnius tyrimus, reikia skaičių, reikia investuoti į prevenciją. Turime pasaulinę status e, ataskaitą, kurią parengė Pasaulio sveikatos organizacija. Turime įvairias strategijas, kurios yra svarbios užsimant prevenciją artimoje aplinkoje, smurto prevenciją artimoje aplinkoje. Reikia e, e, stengtis ankstyvai nustatyti kilančias problemas. Taip pat turime nepamiršti ir vyrų ir dirbti su jais, kaip e, smurtautojais ir tėvais. Taip pat reikia dirbti, konsoliduojant dabartinės na, paslaugas teikiamas vaikams ir tėvams tyrimai rodo, kad paslaugos teikiamos vaikams ir motinams, e, jeigu juos teikiamos kartu, gali padėti išbristi iš psichologinių problemų abiems. Ačiū. Like... Dėkuoju. Dabar norėčiau perduoti žodį poniai Sandy Blanket, kuri yra Junktinių tautų vaikų fondo direktorė. Norėčiau taip pat pasveikinti lankytojų grupę iš Italijos. E, tai yra žmogaus teisų gynimo srityje dirbantis e, e, žmonės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, dėkuoju už kvietimą aptarti šį e, klausimą su jumis. Šis klausimas yra labai svarbus UNICEF'ui. E, tartautiniu mastu. Aš noriu, kad prisimintume laiką, kuomet mes buvome vaikais. Kas tuomet jums buvo svarbiausia, jeigu jums iškildavo problemų, į ką jūs kreipdavotės, jeigu jūs nukentėdavot, į ką kreipdavotės, galbūt į, į šeimą, į šeimos narius. Kiekvienas, kiekvienam vaikui reikia saugių namų, besmurto, reikia mylinčių e, ir apsaugančių juos. E, giminaičių. Kiekvienas vaikas nori jaustis e, saugus e, namie, e, nori būti ten, kuris gauna pagalbą. Ir tai yra teisė, ta teisė yra įtvirtinta tarptautiniu mastu, jungtinių tautų teisės aktuose. Tačiau kol kas E, dar pernelyg didelio skaičiaus vaikų namai yra toli gražu nesaugus. Labai sunku, aišku, išsiaiškinti realią padėtį e, iš statistikos domenų, todėl kad e, faktai yra slepiami. Žinome, kad šimtai milijonų vaikų susiduria kiekvienais metais su e, būtiniu smurtu. 300, apie 300 milijonų vaikų e, nuo 3 iki 4 metų amžiaus, tai yra labai jauni e, vaikai, reguliariai susiduria su smurto apraiškomis ir pasaulio mastu 176 e, milijonai e, vaikų gyvena tokiose šeimose, kur vienas iš sutoktinių linkęs į smurtą ir tas smurtas kartais atsisuka prieš e, pačius vaikus ir aišku, tai daro įtaką vaikų gyvenimui ir padėdžiai. Ir be kita ko, tai labai brangiai kainuoja ir visuomeniai, ir valstybėms. Aš noriu pabrėžti, jog būtinis smurtas prieš vaikus ir moteris neapsiriboja uh, tik tai tam tikrais kontinentais ar valstybėmis, neapsiriboja tam, tam tikromis tautomis ar e, nėra pribuotas socialinio statuso ribų, tai yra pasaulinis reiškinys, kuris apima visas visuomenės. Kalbant apie šią e, problematiką, aš pakartosiu kai kurios dalykus, kurie jau buvo pasakyti. Aišku, smurto apraiškos paliečia tiesiogiai ar netiesiogiai vaikus ir e, jaun, jauni, maži vaikai, kurie susiduria su tuo, patiria labai gilų emocinį stresą ir tai sulėtina jų emocinį, fizinį, socialinį vystimąsi, nes e, vaiko smegenis patiria neigiamą e, įtaką, jo vystimasis e, sulėtėja ir mes Žinome, jog tai taip pat e, daro neigiamą įtaką mokymuisi mokykloje. 40 e, procentų vaikų, kurie susiduria su smurtu šeimoje, e, e, blogiau mokosi, e, tai reiškia, kad jie paskui turi mažiau galimybių e, rasti darbą, didesnė rizika gyventi skurde ir taip toliau. Tai taip pat e, padidina vaikų sergamumą įvairiomis lygomis ir e, kyla, kyla, kyla rizika gyventi asocialiai, kyla nusikalstamumo rizika. Tokiems vaikams yra sunkiau rasti draugų ir socialinių ryšių ir tie vaikai, kurie susiduria su smurtu, e, tris kartus labiau linkia e, įsivelti į vairiausias e, muštynės ir panašiai. Atlikti tyrimai rodo, jog nuo 15 iki 19 metų maždaug pusė merginų mano, jog yra pateisinamas dalykas vyrui uh, E, mušti e, žmoną. Ir e, berniukai taip pat, kurie ne visiškai tinkamai įsivaizduoja vyriškumą, taip pat yra linkę paskui tą, tą modelį įgyvendinti savo gyvenime, smurto modelį. Kas gali būti skubiai daroma Europos ar tarptautiniu lygmenių. Aišku, kuomet e, problemų, tokių problemų iškyla, tai vaikai būna pakankamai atsparus ir, ir gali, aišku, atsilaikyti. E, tačiau e, vis dėlto ilgalaikėje perspektyvoje jam kyla problemų priemonės, sprendžia šitas problemas, turi būti prieinamos visiems, ir berniukams, ir mergaitėms, ir moterims. Ir turi būti aiškinama, kad visos e, smurto apraiškos yra neigiamas, blogas dalykas. Dažnai mes sustinkame su šeimų e, nariais, kurie nežino, kas gali būti daroma šioje srityje prevencijos e, tikslais. Aišku, yra teisinio pobūdžio sankcijų, kurios yra nukreiptos e, prieš e, smartautojus. Vaikai nuo pat ankstyvos e, vaikystės turi būti supažindinami su alternatyviomis galimybėmis, alternatyviais šeimos gyvenimo modeliais. Ir vaikams turi būti padedama plėtoti teigiamą požiūrį šeimos e, gyvenimą ir neigiamą požemį į, į smurtą. Mes e, taip pat turime atvirai diskutuoti apie šitas problemas. Būtinis smurtas nėra toks e, dalykas, kuri vyksta kuris vyksta tarp keturių sienų tik tai. Tai yra šeimos problema, tai yra visos visuomenės problema ir visa visuomenė turi būti apie tai informuota ir diskutuoti. O tam reikia tinkamos vyriausybių politikos, kuris siektų keisti įpročius ir tradicijas tol, kur tylima šitais klausimais, tol tas smurtas tęsiasi e, toliau. Dėl lyties principų besi besiremenčio smurto. Teisės saugos institucijos, socialiniai darbuotojai, sveikatos sektoriaus darbuotojai turi būti tinkamai rengiami, informuojami ir e, berniukai ir mergaitės turi būti mokomi, jog smurtas yra absoliučiai nepriimtinas, nepaisant amžiaus, nepaisant e, lyties. Yra suaugusių, žinoma, kurie, kuriems tie dalykai svarbus ir kurie stengiasi apsaugoti vaikus. Tai pasakytina apie mokytojus, sveikatos sektoriaus darbuotojus, kartais e, tėvus. Tačiau reikia, kad būtų daugiau informacijos, kad būtų geriau įsisamoninti vaikų poreikiai ir turi būti teikiamos e, tikslinės paslaugos plačios apriepties paslaugos vaikams. Vaikai negali būti siunčiami e, nuo vienos struktūros, iš vienos struktūros į kitą e, struktūrą. Ir, ir čia turi būti vieno langelio principas užtikrinamas ir vaikui e, teikiamos visos reikalingos paslaugos. Ir tos paslaugos turi būti pritaikytos prie vaikų poreikių. Tai reiškia, kad turi būti užtikrinamas būtinas lankstumas šituo požiūriu. Taip pat e, turi būti e, stiprinamos teisinės priemonės siekiančios apsaugoti vaikus. Iš 60 valstybių, kurios e, yra ratifikavusios jungtinių tautų e, e atitinkamas e, konvencijas, nenumato pakankamų sankcijų šeimos e, lygmenių tiems, kurie imasi smurto. E, būtinio smurto kriminalizavimas turi būti labai stiprus signalas. Čia kalba nesisuka apie tai, kad jeigu tėvas užduoda e, vaikui, kartais e, jis bus pasadintas į kalėjimą. Tačiau e, patirtis rodo, jog kuomet toks smurtas yra kriminalizuojamas, visuomenės požiūris keičiasi. Taip pat mes norėtume pakviesti e, visas ES valstybės narės ratifikuoti Stambulo konvenciją. Ir galiausiai mes turime investuoti į e, geresnį duomenų rinkimą, nes mes neturime pakankamai statistinio duomenų, mums reikia patikimų duomenų apie smurtą prieš moteris ir vaikus. Yra valstybių, kurios apskritai neturi tokios statistikos. Investicijos į statistiką apima taip pat statistinę analizę ir e, informacijos sklaidą. Tai reiškia, kad bus užtikrinamas geresnė atskaitomybė tiek nacionaliniu, tiek e, tartautinės bendruomenės e, lygmenių. Kalbant apie e, tvaraus vystimosi tikslus, tai šiame kontekste mes keliame smurto prieš vaikus klausimą trijose plotmėse. Mes manome, kad vaikų gynimas nuo skurdo prisideda prie įtraukties visuomenės kūrimo, tai yra 16 e, e, tvaraus vystimosi tikslas, o tam reikia kolektyvinių e, veiksmų. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū, ponė Sandy Blanchet. Toliau žodis ponui Pierre Yves Rose, kuris yra teisės patrėjas iš Belgijos prancūzakalbės bendrijomenės. Monsieur, bonjour. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien labai malonu man e, pakalbėti šią temą, kuri tokia svarbi e, vaikų teisų apsaugos institucijai. Tai yra tokia institucija, kuri yra valstybinė institucija, nepriklausoma, e, vaikų interesais e, užsima Belgijos prancūzakalbių bendruomenėje kai manęs paprašė papra, papasakoti apie smurtą šeimoje, e, apie vaikų smurtą, tai pasakiau, kad tai yra labai plati tema, nes tai gali liesti ir e, smurtą namuose, ir e, lytinių organų žalo, žalojimus, priverstinį abortą, e, psichologinį smurtą, galybę, galybę temų, aš visų temų apriepti negaliu. E, tiesiog e, susitelksiu ties smurtu namuose. Labai įdomu buvo išklausyti UNICEF'o atstovės. E, iš tiesų e, tikras skandalas, kad 2018 metais kai kas mato, mano, kad kad vaikui įkrėsti rykščių yra jo paties labai. Taip tikrai nėra kai kurie, stereo, kai kurie smurto kai kurios apraiškos netgi yra banalizuojamos. Vaikas. E, Aš nebegrįšiu prie tos temos, e, prie smurto šeimoje. Tiesiog reikėtų pasakyti štai, ką vaikas turi tam tikrą aplinką turėti, tam tikrą struktūrą ir e, smurtas šeimoje Mm, turi būti pakeistas priešinga praktika nuo vaiko atsikelimo iki jo e, gulimosi vakare, pereinant per visus dienos etapus. E, jeigu vaikas patiria e, smurtą, E, iš tėvo turi būti atimamos e, vaiko e, priežiūros teisės, kadangi, jam, kadangi tai jam kenkia daugeliu aspektų. 2008 metais pradėjo dirbti daugia disciplininė darbo grupė, nagrinėjo, kaip, tai, kaip tas smurtas veikia vaikus buvo į konferenciją 2010 metais ir buvo sukurtos atitinkamos rekomendacijos. Labai daug yra praktinių sunkumų. Praktiniai sunkumai jau buvo identifikuoti, tai yra smurtas, bet tą smurtą reikia diferencijuoti, atskirti, ar tai yra smurtas Mm, šeimoje, ar tai dominavimas smurtas, kaip įvertinti pavojaus laipsnį, kaip apsaugoti vaiksnų, vaikus, kokių veiksmų galima imtis ir kieno interesus norime apsaugoti, ar vaiko interesus, ar motinos interesus, kuri dažnai tampa aukomi, auka, ar, ar, ar, ar šeima. Štai tokius klausimus tada kėlėme. Per įvairios perspektyvos 2010 metais iškeltos šiandieną dar tebėra aktualios e, ir mes šiandieną jau turime sukūrę ištisą šven, e, tinklą, kuriame dirba daugelios sričių profesionalai ir kad geriau koordinuotųsi, kad geriau bendradarbautų. Žinoma, profesionalai darbui šioje srityje taip pat yra rengiami, jie mokomi spręsti konfliktus E, ir e, taip pat e, yra dirbama su vaikais, kurie patyrė smurtą. Dirbama taip pat ir su policininkais, kadangi policininkai taip pat teikia apsaugą aukoms. Bendradarbiavimas yra įvairus, tačiau tas bendradarbiavimas turi būti vykdomas pagal atitinkamą protokolą, turi būti rengiamos studijos, tų, to bendradarbiavimo, kad būtų galima nustatyti geria, geriausią praktiką. Kokia yra viešoji praktika? Viešoji praktika yra e, apima bet kokį smurtą nukreiptą prieš moteris, ta strategija vystoma vietinėme e, ir aukštesniuose lygmeniuose. E, vaikų apsaugos 12 straipsnis sako, kad vaikas turi teisę būti išgirstas ir dalyvauti. Vaikai kas yra geriausia vaikui, turbūt reikia išklausyti patį vaiką. Jeigu aš e, išnekuosi su vyru arba su moterimi e, ir priimu sprendimus, jums geriau daryti taip ir taip, važiuoti atostogų ten ir ten. Tai tas žmogus tie, turbūt pagalvos, kad mane ne, ne, ne visi namuose, vaikui lygiai tas pats. E, E, reikia vaiko paties išklausyti, kuriant strategiją. Mažas, jeigu vaikas yra, e, tai taip pat e, yra labai, labai svarbu, bet tokios nuostatos jau yra kuriamos. Viešoji politika yra skirta suderinti įvairiems teisiniams instrumentams ir praktiniams instrumentams, kuriuos pasitelkėme e, darbui vietome, vietoje. Taigi e, Belgijoje e, auklėjimas, informavimas, šnekėjimasis su aukomis ir lyčių klausimo kėlimas visose srityse. Tai yra tokia labai stipri e, rekomendacija, kurią taip pat galima taikyti ir migracijos srityje. 23, 24, 26 straipsnis iš vaikų teisų apsaugos konvencijos apima vaiko e, konsultavimo ir patarimų teikiamų vaikui klausimus. E, Vaikas turi būti priimamas informuotų ir pasirengusių e, profesionalų, e, turi tie profesionalai šnekėti vaikui suprantamą kalbą. E, čia įsijungia įvairūs mechanizmai, kuriais konkretizuojamos tos vaikui numatytos teisės, kuriuo atitinkamus straipsnius paminėjau. Belgijoje mes dar remiamės vienu cirkuliaru, e, kuris e, nagrinėja smurto poroje klausimus. Tas formuliaras buvo peržiūrėtas 2015 metais, pridėti ir vaikų teisės, teisų apsaugos aspektai. Kaip rašyti skundą, kurioje vietoje paminėti vaiką, kur tas vaikas buvo e, smurto momentu, e, E, taip pat e, iškelta e, vaiko priežiūros klausimas iškeltas, kur jie apgyvendinti, kam nustatyti globą, kam nenustatyti. Vaikas nuolatos turi kontaktuoti su smurtą įvykdžiusiu tėvu. Taigi, kaip matome, yra svarbu labai santykiai tarp visų pusių. Šioje vietoje įsijungia toks faktorius, toks veikėjas kaip tarpininkas, nes e, tarpininkauti, sprendžiant konfliktus, taip pat yra labai svarbu. Taigi reikia žiūrėti, kokių yra, inici... E, kokių yra alternatyvų, aišku, kiekvienu atveju. E, na, Nuo 2012 metų e, yra numatytos kai kurios ir laikinos priemonės, pavyzdžiui, laikinai uždrausti e, artintis prie vaiko. Daug yra įvairių priemonių skirtų aukos apsaugai, tačiau į detalės nesileisiu. Belgijoje, ypatingai Valonijoje, yra tam tikrų e, centrų, kurie priima uh, smurtą patiriančias moteris ir vaikus. Nuo 2017 metų netgi yra tam tikrų įstaigų, tam tikrų centrų, kurie yra akredituoti teikti tokias paslaugas. E, Kartais e, gali išeiti taip, kad į tuos centrus moteris nepateks, nes jos e, yra nelegalės, tačiau jeigu patiria žmogus smurtą, tai negali būti, e, negali būti traktuolimas nelegalu ir to centro turi būti priimamas. Apie centrus aukos yra informuojamos, kad jos galėtų laiku juos kreiptis. Taigi yra teisinės procedūros, kada e, veikia teisėjas ir priima atitinkamus sprendimus. Apie tuos sprendimus e, E, tuos, tuos sprendimus priima teisėjas susipažinęs taip pat ir su vaiko nuomonė. Vaiką apklausti galima iki 12, e, nuo 12 metų. Iki 12 metų vaikas yra aps, aps, apklausiamas su tam tikrais specialistais. Pabaigai pasakysiu, paminėsiu dar vieną aspektą. E, kalbėjome apie smurtą, dar norėčiau paliesti tokį aspektą kaip vaiko nuomonė ir vaiko nuomonės gerbimas. Labai dažnai Belgijoje į šį dalyką neatsižvelgiama, neatsižvelgiama į tai, kur mm, vaikas labiausiai mm, norėtų, mm, norėtų būti E, patalpintas, ar tai kažkokį internetą ar panašiai. Niekas ne, neklausia vaiko, vaiko nuomonės. E, kartais ta nuomonė netgi yra priimama, e, primetama. Na štai tu esi, sakykime, berniukas, tai reiškia, kad tu turėtum mėgti futbolą. Jeigu kreipiasi žmonės į e, mus, e, tai mes atkreipiame dėmesį, jeigu vaikas nori, e, nenori dalyvauti kažkokioje tai veikloje, jeigu nenori vykti į kažkokį tai centrą, nors tėvai verčia, mūsų centras priima taip pat ir išklauso ir ne, nepilnamečius. Dar e, kalbėjome apie, e, apie mokymus įvairius. E, tie mokymai turi vykti, turi vykti, būti mokamos, mokam, mokoma šeima, turi būti mokamas pats vaikas ir visa visuomenė. Vaiko mokymas ir švietimas yra ypatingai svarbus, nes kuo nuo jaunesnio amžiaus pradėsime, tuo geresni bus, rezult, tuo geresni bus rezultatai. E, kas yra nediskriminavimas, kas e, e, yra smurtas, prievarta ir panašiai. Taigi, kuo anksčiau pradėsime informuoti ir šviesti vaikus, tuo geriau. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū, ponė Rosai. Na, o dabar galimybė padiskutuoti. Pana Garsija Perės, prašom. Gracias, pres... Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems keturiems prelegentams e, už pranešimus. Iš tiesų buvo būtina susitikti ir padiskutuoti šią temą. Vien tik tais klausant įvairias, įvairių e, realybių, įvairių realijų, kaip vyksta darbas e, organizacijose įvairiose. E, tai aišku, kad kyla didžiulė politinė atsakomybė vystyti panašias iniciatyvas. E, ir pasitelkti įvairias žinias tam darbui atlikti. Prieš keletą metų susipažinau su įvairiomis moterų asociacijomis e, ir sužinojau apie tam tikrą vykdomą iniciatyvą, e, kada e, ir galėjau susipažinti su tokia realybė, kada, apie kurią žinau tik tais teoriškai. Parlamente mes daug apie uh, smurtą šnekame e, ir šnekame apie tai, kad reikia jį su visomis šaknimis išrauti, šnekame apie moteris, kurios patiria smurtą dėl to, kad moteris, bet už kiekvienos nužudytos ar e, smurtą patyrusios moters yra tam tikra situacija, e, kurią mes kaip politikai taip pat turėtumėm spręsti. Mes turime dirbti su šeimomis kuriuose gyvena tos moteris, kurios patiria smurtą. Mes e, taip ir darėme ir susipažinome su šia realybė. Tai reiškia, kad e, kartais tie žmonės būna pasiruošę e, bet kuriuo momentu prarasti savo brangų žmon, žmogų, bet uh, maža to dar turi ir susidurti su baise biurokratija, tą e, bylą sprendžiant po to. Mes neatsižvelgiame į šią situaciją. Taigi labai buvo įdomu šiandieną išklausyti visų prelegentų e, ir e, pažiūrėti, kaip mes kaip Europos institucijos galime įtakoti vyriausybės, kad jos imtųsi įvairių iniciatyvų. Pavyzdžiui, Ispanijoje praeitą savaitę e, deputatų rūmose e, buvo e, balsuojama dėl vieno dokumento, kuriuo nustatoma išmokos našlaičiams. Anksčiau tokio E, tokio įstatymo nebuvo. E, čia kalbu apie tuos našlaičius, kurie tampa jais, e, jeigu jų tėvai patiria smurtą. Mes kalbame čia apie socialinės sistemas, stiprios jos turi būti, kad atitinkamai spręstumėm situacijas, o tam būtinai reikia atsižvelgti ne tik tais į nukentėjusias moteris, bet ir į vaikus, nes vaikai taip pat tampa aukomis. Dabar iš e, parlamento mes raginame vyriausybės ir valstybės eiti būtent tą linkmę, e, mums ne vieną kartą buvo minima, kad reikia atlikti išsame studiją e, apie tai, kaip kiekviena šalis dorojasi su šiais e, situacija, manau, kad to tą būtina yra atlikti, nes tik tais taip turėsime realios situacijos e, fotografiją, e, matysime, kokie pavyzdžiai yra vienose šalyse, kad tie pavyzdžiai galėtų pasitarnauti kitoms, kitoms šalims. Taigi parlamente mes kaip tik raginame šią linkmę dirbti. E, manau, kad taip pat šios dienos pozicija, e, šios dienos diskusija e, būtų keliama ir plenarinėme posėdėje, kad iš to išeitų rezoliucijų, pavyzdžiui, galbūt šioje kadencijoje ir nespėsime, tačiau tas impulsas turi likti ir mūsų darbas turi tęstis. Labai ačiū Jums už idėjas, ačiū už tai, kad atliekate tokį svarbų darbą ir manau, kad šis parlamentas e, taip pat duos visuomeniai atsakymą į tuos visus lūkesčius. E. Ačiū, ponia Garcia Perez. Toliau Malin Bjork. Thank you. Ačiū pirmininkė. Ir e, labai šiltai noriu padėkoti mūsų e, viešnioms ir svečiams ir ekspertams. Labai buvo įdomu išklausyti jūsų visų. Norėčiau e, išsakyti keletą komentarų žvelgiant iš švedijos perspektyvos, nes organizacijos, ekspertai, karštosios linijos, mokslininkai, vaikų teisų, moterų teisų organizacijos dirbantis šiuose srityse labai aiškiai sako jau seniai, kad vaikai taip pat yra aukos tokioje situacijoje, kuomet moteris patiria smurtą iš savo partnerio pusės. E, dabar turime vis daugiau dokumentų apie tai ir Ispanijos, kolegai iš Ispanijos labai aiškiai apie tai kalbėjo. Prieš kokius 15 metų Švedijoje buvo daug bylų teismuose kuomet tėvai, kurie smurtavo prieš savo partnerę, gaudavo teisę e, susitikti, bendrauti su vaiku ir taip toliau. Bet dabar geriau suprantama yra ir Švedijoje, kad e, vaikas taip pat yra auka ir kad vaiko interesų netitinka sprendimas leisti jam sustikti su asmeniu, kurio, kurio auka jis yra. Negalima primesti tėvų teisų vaikams, kurie turi teisę gyventi, gyventi be smurto. Taigi reikia siekti pažangos šiandien. Ir švedijos teismuose vis dar matome, kad priimami sprendimai, kuomet lankymo teisės ir globa vis dar sutikiama smurtaujantiems tėvams ar globėjas, kuris padarė tavo, au, tave auką, dar vis priima sprendimus dėl tavo gyvenimo. Tai yra blogai. Taigi tiek moterų ir vaikų organi teisų organizacijos turi sujungti savo jėgas ir siekti, kad tie pokyčiai būtų ne tik teisės aktuose, bet ir praktikoje, jurisprudencijoje. Taigi, e, kaip sakiau, problema Švedijoje dėl to yra. Ir aš pritariu dėl to, kas buvo pasakyta dėl fizinių bausmių vaikams. Švedija bando žengti priekyje, už, uždraudžiant bet kokį smurtą prieš vaikus. Ir aš manau, kad turime dirbti toliau ir Europos parlamente, nors tai galbūt yra, nėra šio klausimo tema šiandien Bet visgi ačiū ekspertams visiems už pasisakymus. Pirmininkė kalba be mikrofono. Ačiū. Pana Jimenez Silvario. Muchísimas gracias. Labai ačiū. Aš kaip ir e, kolegos norėčiau padėkoti už tai, kad čia dalyvaujate ir už tai, kad uh, mes stengiamės padaryti matomomis šias problemas, šiuos, šį pažeidžiamumą ir e, kovoti su tuo. Norėčiau užduoti vieną klausimą ir pateikti vieną pamastymą. Jau 2012 turėjau progos susimti šią direktyvą, e, ji dabar yra tobulinama, ta direktyva yra E, nusikaltimo aukoms teikiama pagalba ir parama. E, ten yra dalis skirta nepilnamečiams vaikams, o taip pat yra dalis, kuri yra skirta e, smurtui tarp lyčių, taigi vaikai yra minimi ir vienoje, ir kitoje dalyje. Vienoje vietoje vaikai yra minimi kaip smurto aukos, kitoje dalyje taip pat vaikai yra minimi. Aš norėčiau išsiaiškinti, ką Jūs manote. Kokios harmonizacijos reikia tarp šių įstatymų? Europoje labai sunku gilintis e, į šią temą, kadangi ir pramonė, ir žemės ūkis, ir daugelis kitų temų E, yra, kartais jos netgi nusveria šitas, bet e, norėčiau sužinoti, kodėlgi vienose šalyse smurtas laikomas kriminaliniu nusikaltimu, kitose ne. E, kažkaip reikėtų pasiaiškinti, ar mes turime pakankamai teisės aktų bendrijos lygmenių. Man atrodo, kad ne. Kokie skirtumai yra tarp šalių, pavyzdžiui, viename, vienoje iš teisinių sistemų. Ir, e, e, visiškai nefunkcionavo europiniu mastu sukurtas instrumentas. E, pavyzdžiui, kai moteris patiria smurtą vienoje šalyje, tada nori važiuoti į kitą šalį kartu su vaikais, bet to negali padaryti. Man atrodo, kad buvo daugiau negu tūkstantis e, parašų surinkta vienu atveju E, pasirašant, e, pasirašant e, peticiją. Šiaip aš išskirčiau septynis tokius atvejus, tad norėčiau žinoti, ką mes čia padarėme blogai arba ką išleidome iš akių. Bet tuo atveju juk netgi teisėjai nežinojo, nei policija nežinojo, nei auka nežinojo, kad tie instrumentai yra ir kad juos galima pasitelkti. Taigi, e, E, norėčiau, kad išvardintumėte, kokie tie yra instrumentai, kurie galėtų palengvinti gyvenimą aukoms. Žinoma, labai e, didžiulis emocinis ryšys yra tarp vaiko ir jo tėvų. kaip vaikas gali liūdyti teisme, kaip e, tą įrėminti, sakykime, teisminėme procese, kaip vaikas liudininku gali tapti. Ačiū, Ms. Gimenez. Now, uh, Ms. Kienge, please. Ačiū, ponia Gimenez, toliau, ponia Kienge. Grazie. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams už e, puikius pranešimus ir už dalyvavimą. Tema, kurią šiandien nagrinėjame, tai yra e, nepilnamečių apsaugos tema yra labai svarbi. Norėčiau taip pat e, pasveikinti lankytojus iš Italijos. Jie dirba žmogaus teisų gynimo srityje ir Manau, kad tai, ką jie šiandien išgirs, išgirdo šiame posėdėje, taip pat bus naudinga ir jų darbe. Mes dabar švenčiame žmogaus teisių konvencijos metinės, tačiau matome, kad visose srityse žmogaus teisės yra pažeidžiamos. Šiandien reikia rasti naują strategiją naują komunikacijos strategiją tiek institucijų lygmenių, tiek ir už jų ribų, e, kad e, galėtume akcentuoti žmogaus teisų perkelimo aspektą, kad e, būtų aišku, jog niekas nepaliekamas už borto šioje srityje. Žmogaus teisės yra neatskiriama mūsų gyvenimo dalis. Ir e, aišku, yra labai svarbu, kad visi dirbantis žmogaus teisų srityje būtų tinkamai apmokami ir informuojami, kad jie puikiai e, suprastų situaciją. Ir e, aišku, turi būti susipažįstama su įvairiomis sritimis, pradedant bankais, baigiant mokyklomis, taip pat turi būti atitinkamai rengiami ir e, patys mokytojai. E, Libė komitete vakar buvo kalbama apie domenų e, rinkimo ir apdarojimo reglamentą. Čia kalba sukasi apie ES statistiką, be kita ko ir migracijos srityje. Teisėkoros požiūriu tai uh, yra labai svarbus dalykai, bet problema yra ta, jog mes neturime pakankamai statistikos domenų, ypač apie nepilnameč, nepilnamečius. Ir dabar e, šios naujos teisėkuros e, priemonės keis padėdį, nes valstybės narės turės prievalę siūsti tokio pobūdžio duomenys Eurostatui ir kitoms institucijoms. Ir e, mes kaip tik tai norėjome akcentuoti duomenys apie e, nelydimus nepilnamečius, nes jiems turi būti numatytas apsaugos priemonės, be kita, be kita ko teisinės apsaugos e, priemonės, e, nes e, dėl tų duomenų trūkumo kartais kai kurios e, politikos nėra tinkamai gyvendinamos. Mes e, turime spręsti šitas problemas ir aišku turime išklausyti ir pačių nepilnamečių e, nuomonę ir balsą. Norėčiau padėkoti už e, progą nagrinėti šitos klausimus. Mums reikia bendro požiūrio, kad galėtume užtikrinti pažangą. Ir e, turime siekti e, veiksmingų e, rezultato. Prieš keletą metų beje Aš e, dirbau integracijos ministre Italijoje ir susitikau su viena e, moterim atvykusia iš užsienio ir e, supratau, jog mišrioms šeimoms ar iš užsienio atvykusiams šeimoms kai kurie dalykai nebuvo taikomi. Tos moters motina buvo nužudyta, jos vaiko vyras buvo italas. Ir vaikas matė močiutės apipjaustimo e, ceremoniją. Ir e, jo tėvas, vaiko tėvas nužudė motina ir paskui vaikas e, turėjo lankyti tą tėvą e, kalėjime, padėtis buvo absurdiška, mes kreipėmės į pilietinės e, visuomenės atstovus, radome advok, adv, advokatus, tas vaikas apskritai buvo nustojęs kalbėti ir paskui mums pavyko tą vaiką atskirti nuo tėvo šeimos ir užtikrinti, kad jisai galėtų gyventi su motina ir dabar tas vaikas pradėjo vėl kalbėti ir pra, jis pradėjo lankyti mokyklą. Tad tas pavyzdys rodo, jog tokios mišrios šeimos susiduria su kai komis e, tokio pavyzdžio problemomis. Labai ačiū, ponia Jela Sendra. Sí, gracias, eh, presidenta. Yo también. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau pasveikinti visus pranešėjus ir padėkoti jiems, kad atvyko už e, tai, kad mums papasakojo, kokia yra situacija, ko trūksta, kaip reikia dirbti, sprendžiant tokius skubius ir svarbius klausimus ir ką turi daryti e, įstatymus leidžiamieji bei vykdomieji organai. Aš norėčiau paremti E, tą mintį, jog būtina atlikti išsame studiją, kuri viską apimtų, kurioje būtų nagrinėjama šeimoje patyrusių asmenų smurta klausimai, ne tik tais moteris, bet ir vaikai, berniukai ir mergaitės. E, jeigu turime nagrinėti ir bažnyčios skandalus, ir kitus, smur, kitas smurto aplaiškas. E, aš čia turiu galvoje tai, kad šiai studijai atlikti trūksta duomenų, kuriuos galėtumėm palyginti tarpusavyje. Tie duomenys turėtų būti surinkti visoje ES. E, mums reikia parodyti, aiškiai parodyti visoms vyriausybėms problemą e, ir tą problemą e, lyginti. Kitas dalykas - mokykla. Jeigu kažkas nesiseka šeimoje, vadinasi ir mokykloje kils problemų. Tai čia reikėtų pasižiūrėti, e, kaip europiniu mastu su tuo tvarkytis, kaip įjungti, e, kaip įjungti taikinimą į šį procesą. Aš manau, kad čia galima kelti tokį klausimą kaip tėvų mokyklos sukūrimas. Žinome, kad yra mokykla skirta vaikams, bet kai kuriais atvejais matome, kad ir mokykla tėvams nepamaišytų, kurioje mokytumėm tėvus, šviestumėm ir įgyvendintumėm visas mūsų sugalvotas geras e, kampanijas. Gerą praktiką reikia skleisti bet ta kampanija turi būti labai plati, ji turi apimti visas Europos valstybės. Ir jeigu jau kažkur tai vykdoma, tai turėtumėm galėti palyginti duomenis įvairiose šalise, kad galėtumėm sužinoti, veiksminga ta kampanija buvo ar nelabai. Taip pat turime prašyti, kad Europos Sąjunga suteiktų geresnes viešasias e, investicijas, kad remtų labiau e, tokią politiką. Uh, now, please, Ms. Valina, please. Gracias, buenos días. Yo lo primero. Mm, Pone Valina, dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pa... atsiprašyti, kadangi vėlavau, nes turėjau balsuoti kitame komitete. Ir tas balsavimas užsitęsė. Mm, mes kalbame apie labai e, sudėtingus dalykus, tačiau yra ne tik fizinis, bet ir psichologinis smurtas. Vaikai dažnai tokį smurtą patiria Ar turime kažkokių duomenų, kaip tas smurtas pasireiškia ir kaip kovojama yra su jo apraiškomis? Ispanijoje kartais netgi surrealistinių m, mm, situacijų pasitaiko. Pavyzdžiui, e, buvo atvejis, kada tėvas buvo nuteistas dėl to, kad tvirkino mergaitę nuo penkių metų amžiaus. E, ir po to jam buvo suteikta globa tos mergaitės arba netgi buvo suteikta globa tėvui prieš tai smurtavusiam vien dėl to, kad motina išvyko ieškoti darbo kitur, į kitą rajoną. Aš manau, kad čia irgi yra smurtas. Smurtas iš teisingumo pusės kurį patiria vaikai, kurį patiria moterys, tai tikrai yra smurtas prieš asmenis. Ir galima nagrinėti su kitomis mūsų nagrinėjamomis temomis šį klausimą. Ispanijoje, pavyzdžiui, dažnai atsitinka taip, kad e, aukos tiesiog išsigasta ir nedrįsta kreiptis niekur pagalbos, tarsi gyventumėm kitais laikais. Labai ačiū ir liko dabar 10 minučių. Ir dabar noriu suteikti žodį vėl ekspertams, nes bet maksimaliai Prašom kalbėti po dvi minutės, nes turime baigti 12.30. Dvi minutės, prašom. Nemanau, kad Ispanijos teisingumas yra prastesnis negu kitose valstybėse, bet dažnai atsitinka įvairių situacijų. Yra toks sumišimas tarp vaikų teisių ir tarp e, apsaugos sistemų, e, kurios yra taikomos smurto atvejas. E, Stambulo e, konvencija nustato, kad reikia e, rūpintis nepilnamečiais, kurie patiria smurtą, bet kiti įstatymai išleisti šalyse tvirtina priešingai, dėl to kyla visiškai absurdiškų situacijų. Aukos statusas Ispanijoje E, apibrėžiamas nebūtinai e, atsižvelgiant į aukos amžių, nebūtinai ar auka vaikas ar ne vaikas. Nuo 2012 metų pripažįstama, kad Ispanijoje vaikai tampa smurto šeimoje aukomis, tačiau nėra kažkokių tai specialių struktūrų, kurios dirbtų uh, su tais vaikais. Pavyzdžiui, prieš du mėnesius du, dvi mergaitės buvo Kastilija Leon provincijoje nužudytos po to, kai e, teismas nepatikėjo du kartus iš eilės motinos nuogastavimų dėl tėvo smurto. E, kartais atsitinka taip, kad Nesinori šeimoms pyktis tarpusavyje, nors tai yra kasdieninė realybė, su kuria susiduria žmonės. Žmonės, kurie šiandieną patiria tokias neteisybės, turi turėti priemonių, e, kad, e, kad galėtų su ta situacija susitvarkyti. E, manau, kad jeigu labiau atkreipsime dėmesį į vaikus, tai bus geriau. Think, um... Manau, kad vienas iš geriausių dalykų, kuris šiandien įvyko, yra tai, kad iškėlėme šios klausimus. Ir prisimant, ką sakė Švedijos atstovė, manau, kad moterų ir vaikų teisų organizacijos turi dirbti kartu, kad saugusių teisų neprimestume vaikams. Tai yra svarbu. Mano šalyje suvokiamas, koks poveikis vaikams tenka e, dėl smurto šeimoje, bet nepakankamai. Teismuose dažnai priklauso nuo to, kas yra teisėjas. Tai negerai. Kai dėl mokymo, beje, kitą savaitę, gruodžio pradžioje, aš mokys, tiks mokymus e, advokatų rūmų nariams dėl, apie smurto poveikį vaikams. Kaip lektorė universitete aš dėstau teisės studentams. Taip pat e, tai yra pozityvu, bet reikia aišku daryti daugiau. Manau, kad pasakiau pakankamai. Thank you. Thank you um, very much. Ačiū. Aš pakalbėsiu keliais klausimais dėl teisės aktų. Mes žinome, kad kai kuriuose šalise nėra ratifik, patvirtintas draudimas taikyti smurt na, namuose. Sąrašo neturiu dabar, bet jeigu jums reikia, galima pateikti tokį jums sąrašą. Aš tikrai raginčiau visas valstybės narės ratifikuoti Stambulo konvenciją, jeigu yra galimybė. ES turėtų ratifikuoti Stambulo konvenciją ir vaiko teisų konvenciją taip pat taip reikštų didelius įsipareigojimus kovoti su lytinio pagrindo smurtu. Nepakanka patvirtinti teisės aktus. Aš ilgai dirbau Rumunijoje. Rumunijoje buvo uždraustas fizinis, fizinis bausmės, bet nereiškia, kad tas draudimas įgyvendinimas. Taigi to, kas yra ant popieriaus, nepakanka. Bet valstybė turi būti atskaitinga. Yra žmogaus teisų požiūris ir e, labdaros požiūris. Žmogaus teisų požiūris yra tai, kad e, E, ir privaloma saugoti vaikų teisės. Tyrimas, aišku, yra sveikintinimas, sveikintinas e, svarbu, kad visi surinkami duomenys ir kalbant visas paslaugas teikiamas, nepamiršti svarbu e, pažeidžiamų grupių. Migrantų vaikai buvo minėti keletą kartų, ar jie keliauja su vaik, šeimomis ar ne, ar jie turi teisinį statusą ar ne. Tai nesvarbu, vaikas yra vaikas kiekviena Europos šalis turi prievalę saugoti vaikų teisės, jeigu tie vaikai yra jų teritorijoje. Konvencija aiškiai sako, kad negalima diskriminuoti, negalima daryti skirtumą tarp vaikų, kurie yra priklausomai nuo jų kilmės. Tai yra tas principas, kurį turime taikyti Europoje. Ir teisės aktai ar tyrimai turi užtikrinti, kad tie vaikai gautų paslaugas ir kad jų buvimą būtų atsižvelgiama. Sižvelgia, E, idėja sieti Europos lėšų skirimą su projektais e, nukreiptais smurto prevencijai yra puikiai mintis. E, šią problemą reikia tinkamai spręsti. Vaikų apsauga dabartinėje finansinėje programoje nėra sprendžiama tinkamai. Taigi, ar vienaip ar kitaip reikia užtikrinti, kad vaiko teisės būtų kažkaip tai finansuojamas jų apsauga. Ačiū. Si, beaucoup de choses ont été dites déjà. Jau daug kas buvo pasakyta, taip iš tiesų palyginamoji studija, e, dirbti tinkluose, koordinuotis reikia, nes dažnai e, pačioje Europos Sąjungoje arba Europos taryboje randame tas pačias studijas, jos yra e, atliekamos, tačiau nesikeičiama informacija. Aš e, sakyčiau, kad e, Labai gerai čia buvo pasakyta vienos parlamentarės apie teisės kultūrą, nes e, šiaip e, viskas yra tarpusavyje labai susiję, bet ta kultūra yra toks dalykas, kurį reikia skleisti. Mm, aš dažnai vaikams pasakoju apie jų teises, e, bet e, vaikai, tada, kai aš su jais susitinku, jie kalba apie belgų e, vaikų teises, sako, vaikai turi teisę į tą, turi teisę į aną, mm, bet mūsų teisės yra subjektyvios ir tas teises reikia skleisti ne tik eks katedra iš kažkokių tai mokytojo tribūnų, bet ir šeimoje ir visoje visuomenėje. Reikia demokratizuoti pilietinį auklėjimą. E, žmogaus teisės reikia demokratizuoti. E, taigi įvairūs mokymai vyksta ir mokymuose užsiimame žaidim, žaidimais, interaktyviai su vaikais dirbame. Tai čia irgi gali e, pasitarnauti prevencijai kaip po įrankiai. Paliesti į vaiką geriau gali. Ne tik su knygomis vaiką galima paliesti. Galima ir per įvairias aplikacijas, įvairiais novatoriškais instrumentais, kurie vaikams sukeltų susidomėjimą savo pačių teisėmis. Nes e, Aišku, įstatymai yra labai svarbu, bet jeigu e, tų įstatymų, tų standartų niekas nežinos, e, tai nieko gero iš to ir neišės. Dėl to ir reikia dirbti su teisės kultūra. For... Labai ačiū, dėkoju visiems mūsų ekspertams. Manau, kad šis e, klausimas, ši diskusija buvo labai svarbi mums, kaip politikams, parlamento nariams. Aš taip pat manau, kad šis klausimas yra labai svarbus ir mūsų lankytojams iš Ispanijos ir Italijos. Ačiū Jums visiems. Turime dirbti toliau kartu, jeigu norime pasiekti gerų rezultų e, ir apsaugoti mūsų vaikus. Turime padaryti daug daugiau negu iki šiol. Ačiū. Kitas posėdis įvyks lapkričio 27 dieną nuo 9 valandos visą dieną. Turėsime posėdį. Pirmininkė dėkoja vertėjams, ačiū sekretoriatui ir visiems parlamento nariams už dalyvavimą posėdėje. Ačiū. Yes, we're on time. <laughs> okay. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.